Kolegos, pradėsime pasiaiškinimus dėl balsavimo motyvų e, už vienos minutės, taigi norėčiau paprašyti visus, kurie nedalyvauja toje posėdžio dalyje išeiti iš salės tyliai, kad galėtume pradėti. Kolegos, dabar pasiaiškimai dėl balsavimo motyvų pradėsime nuo gyvūnų sveikatos pranešimo ir vieną minutę pirmiausiai poniai Morvai. Köszönöm szépen, kedves képviselőtársaim! Sorry, madam, but I do... Ačiū. Atsiprašau, ponia, dar prašau, tylo salėje. Bandau įvesti tvarkos šiek tiek. Prašau, ponė Morvai. E, köszönöm szépen, kedves képviselőtársaim, meg sem merek szólalni az Ačiū, mėly kolegos. Su tokia susijaudinusi, kad e, net nedrįstu kažką pasakyti. Man kyla didžiulis nerimas dėl to, ar puspirmininkas Šulcas spėjo į lėktuvą, e, kad jis sėstų kuris e, yra pakeliu į Pjenjaną ir e, supratau, kad e, jisai nori pasimokyti demokratijos labai skubiai iš posėdžio, kad spėtų į lėktuvą ir tikiuosi, kad jis nepavėlavo. Kalbant apie gyvūnų apsaugą ir gerovę, tai tikiuosi, kad visi sprendimai priimami Europos Sąjungoje susijęs su žemės ūkiu ir su pramonė kenkia gyvūnų geroviai ir sveikatai. Nes visi sprendimai, kurie yra žalingi smulkiam verslui, nenusipelna mūsų paramos, verčiau jau mes tas lėšas ir pastangas panaudotume kovai su gyvūnų lygomis. Prašau neviršyti jums skirtą kalbėjimo laiko vienos minutės. Negil. Ačiū pirmininkė, aš pritariau šiam pranešimu dėl gyvūnų sveikatos, nes ten yra pažangų žingsnis teisėkuros ir politikos formavimo srityje. Kalbant apie politinį lygmenį, aš pasisakau už reformas, kur užtikrinama geresnė gyvūnų apsauga. Tai yra klausimas, kuris labai aktualus mano rinkėjams kurie nori daugiau veiksmų Europos lygmenių, ypatingai jie nori, kad žmogiškai būtų elgiamasi su uh, paklydėliais gyvūnais ir reikia konkrečios strategijos šiuo atveju. Taip pat labai svarbu akcentuoti prevencinį veiksmų planą šiame pranešime ir ypatingai kalbėti apie užkrečiamas gyvūnų lygas. Tai yra labai svarbu siekiant užtikrinti gyvūnų sveikatą plačiai. Ir dėl to sveikinu Europos komisijos e, veiksmus ir jų pasiryžimą apginti gyvūnų, užtikrinti gyvūnų sveikatą Europos Sąjungoje ir tą daryti valstybių narių pagalbos būdu. Tai yra pozityvus pranešimas ir žingsnis teisinga linkme. Dėkoju. Pone Hanan, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Viena iš ryškių tendencijų yra naudoti teisės aktus kaip panacėja. Tai mano asmenis požiūris. Nepakankamai žiūrom, žiūrima į teisės aktų pasiekmes į padarinius. Už tiesų aš išvelgiu prieštaravimą tarp gyvūnų gerovės ir gyvūnų lygų paplitimą, kuris minimas pranešime kai yra masiška gamyba pramoninio lygio gyvulinkystės ūkis ir yra sterilė aplinka, kur neplinta gyvūnų lygos. Bet kalbama ir apie gyvūnus, kurie ekologiškai auginami, kurie vaikšto laisvai. Uh, ir gali užsikrėsti regomis. Bet kurgi nubrėžti liniją tarp gyvūnos, gyvūnų sveikatos ir gerovės? Tai turėtų nuspręsti mūsų išrinkt, išrinktos nacionalinės institucijos, jų atstovai. Pernam prie kito kalbėtojo, vienamutė, ponas Pošpišil. Ačiū, pirmininkė. Pritariau šiam reglamentui, visada pritariu bet kokiam reglamentui, kuris susijęs su gyvūnų apsauga ir gyvūnų gerove. Techninės normos ir standartai turėtų užkirsti kelią lygų plitimui ir taip pat turi atimti tas procedūras, kurios turi būti įdėktos vietoje, jeigu iškiltų epidemijos. Bet aš apgailestauju, kad tai nėra siejama su jokiomis etinėmis normomis, užtikrinant gyvūnų gerovę. Ir man malonu matyti, kad komisija parengė deklaraciją, kuria nurodoma gyvūnų gerovė ir jos atskiri aspektai. Turime spręsti techninius standartus ir normas, bet taip pat būtų pageidautina daugiau panagrinėti gyvūnų gerovės klausimus ateityje išsivyščiusios civilizacijos valstybės turėtų išnagrinėti ir kitus aspektus, ne vien tik paprasčiausius apčiuopiamus aspektus. Ačiū. Pone Mizidimtės, pastaraisiais metais pažanga gyvūnų garovės teisėkros rytyje šiek tiek sulėtėjo, bet šiandien didžiulę pažangą e, pasiekėme patvirtinami gyvūnų gerovės teisės aktą. Nepaisant to, kad dabartiniai teisės aktai nėra specifiniai įstatymai, bet tai yra kertinis asmo gyvūnų gerovės srityje. Ir turime užtikrinti, kad pagal vienokius standartus būtų elgiamasi su gyvūnais tiek ES, tiek kitose valstybėse. Būtina reikalauti, kad gyvūnų augintojai ir naminių gyvulėlių laikytojai laikytųsi nustatytų standartų, kad būtų vengiama e, skausmo, kančios ir įtampos. Tie standartai turi būti laiko, taikomi visiems gyvūnams, ne tik laikojams gyvūnams, bet ir ne, benamiams gyvūnams. Mano nuomonė, šis teisės aktas yra pradžia naujam keliui konkrečių veiksmų, kurie bus įmami ES lygių, kad visiems gyvūnams būtų užtikrintas žymiai aukštesnis apsaugos lygis. Ačiū. Thank you, Mr. Mamikins. One minute. Ačiū, ponas Mamikins. Skundze. Šajā balsojumā runa ir par dzīvnieku mikrobu rezistenci. Un... Ačiū Ačiū, pirmininkė. Čia mes kalbame apie priemonės, konkrečias priemonės gyvūnų e, sveikatos srityje. Ir apie tai, kad reikėtų atsargiau naudoti antibiotikus. Taip pat yra raginama rinkti aktualius duomenis apie antibiotikų ir kitų panašių e, veterinarių vaistų naudojimą. Mano nuomonė, šie aspektai yra labai svarbus. Tokiu būdu mes galėtume skatinti duomenų rinkimą ir kurti veiksmingesnės strategijas. Turime atsižvelgti, kad nuo gyvūnų sveikatos priklauso ir mūsų žmonių sveikata. Todėl manau, kad ši rezoliucija yra labai svarbi. Aš remiu nepriklausomai nuo mytybos preferencijų, aš remiu gyvūnų sveikatos teisės aktus, nuo to priklauso ir mūsų sveikata. Poček vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi balsavau už šį reglamentą, nes čia kalba neina, eina ne tik apie tai, ar mums patinka ar nepatinka gyvūnai, tiesiog kalba eina apie mūsų atsakomybę siekti geresnio bet kokio padaro gydimo, nes pagal senovės Romos teisę gyvūnai buvo laikomi daiktais, o dabar taip nėra. Dėl to mes turime traktuoti gyvūnus kaip e, gyvus padarus, kurie jaučia, kenčia ir gyvena mūsų artimoje aplinkoje. Taip pat e, reikia paminėti, kad kalba eina ne tik apie gyvūnų teisės. Kalba eina ir apie mūsų piliečių teisės, nes vartotojų teisės irgi susijusios su ta didesnė ekosistema, kur turi būti užtikrinamos ir gyvūnų teisės. Atsparumas antibiotikams kai antibiotikai yra labai plačiai naudojami gydant gyvūnų lygas, yra irgi aktuali problema, kurią reikia spręsti. Ponas Takula. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjams Paulson, kuri, Paulson, kuri jau išėjo pensiją ir dabar nepranešėjų, nes tema yra labai svarbi gyvūnų gerovė yra svarbus klausimas ir šiame pranešime pirmąjį kartą mes kalbame apie gyvūnų gerovę ir žmonių gerovę. Tai yra labai svarbus aspektas, ypatingai kalbant apie antibiotikų naudojimą Europos Sąjungoje, tam, kad na, antibiotikai siekiant, kad jie būtų veiksmingi ateityje, reikia čia imtis veiksmų nes matome, kad gyvūnų mėsoje yra antibiotikų liekanų ir dėl to tas poveikis tampa vis silpnesnis, taigi labai svarbu, kad valstybės narės bendradarbiautų. Dabar gyvename rinkos ekonomikos sąlygomis, bendrojoje rinkoje labai svarbu, kad būtų imamas ES lygmenių žingsnių užtikrinant gyvūnų ir žmonių gerovę. Ponas Keli. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariau šiam pranešimui ir norėčiau pasveikinti Žemės ūkio komitetą ir narius, kurie dirbo trilogo posėdžiuose. Labai svarbu imtis prevencinių veiksmų gyvūnų lygų srityje, atsižvelgiant ir gyvūnų ir žmonių gerovę visuomenės veikatos situaciją. Taip pat labai svarbu nustatyti aiškę sistemą, identifikuojant lygas ir potencialias grėsmes, taip pat išsiaiškinti, kas už ką atsakingas įgyvendinant ir stebint e, gyvūnų gerovės taisyklės ir jų gyvendinimą. Taigi, reikia mažinti antibiotikų naudojimą e, gyvulininkystėje, tokiu būdu gyvūnų ger... sveikata ir gerovė būtų užtikrinama. Taigi, Airijoje mes eksportuojame 40 procentų savo jautienos, kitų produktų. Na ir toks pranešimas leidžia mums užtikrinti geresnius e, standartus. Dėkoju dabar Tarabela pranešimas ir pirmiausia žodis poniai Morvai. Köszönöm szépen ismét e, a... Labai ačiū. Manau, kad e, vėl turime aiškiai kalbėti apie ES dviveidiškumą, kur viena vertus bandoma paremti vaisių ir daržovių tiekimą mokykloms ir paremant vietos ūkininkus. Idėja labai gražiai skamba, tačiau man kila klausimas, kaip tie vietiniai ūkininkai tą paramą gauna. Jie jos praktiškai visiškai nemato, nes uh, jau nebeliko ūkiuose vaismedžių, kurios buvo liepta visus iškirsti dėl ES vykdomos politikos. Ir lygiai taip pat Vengrijoje yra nualinamas visas žemės ūkis dėl ES politinių sprendimų. Ir būtent dėl to mes negalėjome paremti šių pasiūlymų. Pone Gil žodis. Aš pritariau šiam pranešimui ir norėčiau pasveikinti pranešėją, parengus puikų pranešimą. Džiaugiuosi, kad parlamentas e, numatys finansavimą šiai sistemai 17-18 metais ir kad mes esamas lėšas e, perskirstime taip, kad metinis biudžetas 20 milijonų padidėtų šiai programai finansuoti pagal komisijos pasiūlymą. Tai yra tema, kuri man aktuali, nes 99 metais būtent vienas iš mano pirmų pasi, patiktų pakeitimų buvo būtent susijęs su šia sistema. Ir aš džiaugiuosi, kad pagal šią sistemą maistingos alternatyvos yra pasiūlomos e, saldiems gėrimams ir netinkamiems užkandžiams. Tai yra palanki situacija ir ūkininkams, ir vaikams. Ir tai yra puikus e, pasiūlymas mokesčių mokėtojams Didžiojo Britanijoje. Tai yra dar viena puiki e, perspektyva rodanti, e, kodėl Junktinė karalystė turėtų išlikti Europos Sąjungoje. Ponas Hanon. Ačiū, vicepirmininkė. 17 metų čia esu šiame parlamente. Tikiuosi, kad nereiks daugiau, žiūrint, kaip čia susiklostys mūsų referendumas, bet dėl šios sistemos ir daug susilaukiau e, lobistinio spaudimo iš įvairių pusių. Yra sakoma, kad e, per daug yra naudojama pieno produktų vakarų visuomenėje. Na, galbūt pačios mokyklos galėtų apsispręsti, ar tikrai čia reikia viską suderinti e, jau vietos ar netgi nacionalinių lygmenių, kiek mes čia nusileisime iki tokio lygio, kai viskas nusprendžiama vienu lygmeniu dėl pusės milijardo gyventojų. Tarp vyriausybės valdžios Briuselyje iš tiesų e, ir vietos žmonių yra didžiulis atotrukis. Ačiū ponas Nekov. Подкрепих доклада относно доброволната схема за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци и мляко в учебните... Ačiū pirinkė. Kalbame apie vaisių ir daržovių bananų pieno tiekimą švietimo įstaigoms. Tai leis nustatyti geresnį mytybos režimą, labiau subalansuotą mytybos režimą E, sistemą vaikams. Bet reikia pabrėžti, kad ekologiniai produktai taip pat turėtų būti įtraukti į tą programą, nes tai yra labai svarbu. Ekologiški produktai yra geriausios kokybės ir natūraliausi. Naujas reglamentas, kuris įsigalios nuo 2017 metų, pabrėžia gamintojus, augintojus vietos lygių. Tai yra produktai, kurie užauginti ar pagaminti e, vietoje, jų negabenant iš toli. Tai suteiks daugiau galimybių neturtingiems visuomenės sluoksniams, kurie galės pasinaudoti tą programą. Ponas Nekov, ačiū pirminkė. Aš pritariu šiam reglamentu, Tai yra didžiulis iššūkis e, jaunų žmonių vaikų mytyboms e, įpročiams. Turime kovoti su e, nutukimu, su ansvariu. Dėl to aš pritariu tam pasiūlymui, kuris skatina rinktis sveikesnį gyvenimo būdą, geresnį mytybos režimą ir tai daryti mokyklose. Žinoma, mes negalime versti vaikų daryti vieną ar kitą dalyką, bet bent jau jie, jie turi galimybę pasirinkti. O realybė parodys, ar tos subsidijos yra veiksmingos, ar jos iš tiesų padeda jauniems žmonėms sveikiau maitintis, ar tai bus tik tai dar viena subsidija ūkininkams. Mes turėsime pažvelgti atgal ir pasižiūrėti, ar parama e, tiekimo sistemai e, buvo veiksminga, ar tai buvo tinkamai panaudota ir ar vaikai galėjo pasinaudoti tą sveikesnės mytybos programą. Dėkui. E, mūsų bērnu veselība un efektyva. Ačiū, pirmininkė. Mūsų sveikų sveikata ir veiksmingas švietimas yra ES esminis elementas, kalbant apie ES vaikų ateitį. Jeigu nėra vaikų, nėra ateities. Aš e, pritariau tam, kad daugiau vaisių, pieno, daržovių būtų naudojama e, suvartojama mokyklose. Aš manau, tai yra tinkama priemonė ir puiku, kad šiuo atveju mes galime taip pat teikti paramą ir ūkininkams. Tai ypač aktualu tokiom šalims kaip mano šalis Latvija, kuri labai nukentėjo po to, kai buvo numatytos sankcijos Rusijos atžvilgių. Švieži vaisiai, daržovės, riešutai ir, ir kiti produktai yra kur kas geriau vaikams nei, tarkim, e, bulių traškučiai tos subsidijos pagalba neviršins 25 milijonų eurų mokykliniams metams. Ir tikiuosi, kad ta parama bus suteikta. Dėkoju. E, ponas Palčiak. Ačiū pirmininkė. Ši istorija nėra tokia paprasta. Tiesa, kad tam tikrų, parama tam tikriems produktams yra įmanoma tik tai ekstremaliais atvejais. Ir Aš pats svaršiau, ar pritarti ar nepritarti šiam pasiūlymui. Galiausiai pritariau jam, nes priešingai nei pirminis variantas praeitais metais daug kas buvo pakeista. Čekijoje pieno mokykloms programa yra labai sėkminga, yra daugiau nei 3 tūkstančiai mokyklų dalyvaujančių, 600 tūkstančių mokinių gauna tuos produktus. Aš nenoriu teikti, kad visi tie produktai yra absoliučiai sveiki, tačiau jeigu mes norime kovoti prieš Coca-Colas nesveikus užkandžius, saldžius gėrimus, kurie tikrai nesveika. Tikrai pienas ir kiti dalykai yra mažesnis blogis. Mes turime skatinti tokią elkseną tarp jaunų žmonių, tokius mytybos įgūdžius e, tarp jaunų žmonių, kad nereiktų su žala tvarkytis jau vėliau. Madam President. Pone Zaborska, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariau šiam pasiūlymui, nes pieno sistema Slovakijai labai svarbi. Slovakijoje pagal statistinius duomenis mažiausiai suvartojama pieno visoje Europos Sąjungoje. Ir Slovakijoje pieno mokykloms sistema buvo pradėta 2004 metais, padedant Europos Sąjungai. Tokiu būdu šeimos galės įgyti pieno už geresnę kainą. Pieno pardavimo aparatai buvo įdėkti tam tikrose mokyklose. Mes suprantame, kad pieno, daržovių, vaisių suvartojimas ES mažėja. Dėl to suvartojimo skatinimas ir tinkami mytybos įgūdžiai be jokios abejonės yra visuomenės veikatos tikslas, o tai yra ta sritis, kuri priklauso ES kompetencijai. Ačiū uždėmesį. Kula. Ponas Takula, ačiū, ponė pirmininkė. Žinau, kad e, čia kalbame apie vieną iš svarbiausių ES veiklos ryčių, tai yra visuomenės sveikata, kalbant apie tiekimą pieno e, vaisių ir daržovių mokykloms. Ir tokiu būdu bandant e, pasiekti, kad ES mokiniai būtų tinkamai maitinami ir tokiu būdu būtų užkertamas kelias tokioms lygoms kaip cukrinis diabetas. Todėl labai gerai, kad mažinamas yra mokyklose cukraus vartojimas. Aš norėčiau replikuoti parlamento nariui Hananui, jis laikosi kritiškos pozicijos ES atžvilgių, tai yra suprantama, tačiau vis tik tai mes turime konstatuoti, kad jo premjeras Cameronas pakeitė savo poziciją 180 laipsnių. Pirmininkį nutraukė kalbėtoją. Pana Keli žodis. Aš balsau už šį pranešimą, manau, kad e, siūloma sistema yra tinkama, nes e, siūlomas tam tikras e, maitinimuose alternatyvos visiems mokiniams Europoje, mums kaip tik to ir reikia, nes mokiniai ne visuomet aprūpinami tinkamų maistų. Taip pat šią priemonę bus kūrimas naujos darbo vietos ir bus populiarinami švieži vaisiai daržovės bei pieno produktai tarp ES mokinių. Išplėstinis pieno vaisių ir daržovių produktų sąrašas turėtų apriepti taip pat sūrį, jogurtą, siekiant atsižvelgti ir laikytis gydytojų rekomendacijų dėl kalčio suvartojimo. Ačiū. Dabar kitas pranešimas, tai yra Fleckensteino pranešimas ir suteiksiu žodį poniai e, Stailer vieną minutį. Ačiū pirmininkė. Aš pritariu Škotijos uosto ir profsąjungų darbuotojų raginimams atmesti šį pasiūlymą, nes nemanome, kad toks movimas ant vieno kurpaliaus netinkamas, bandant atsižvelgti į skirtingą uostų padėtį Junktinėje karalystėje, ypač Škotijoje. Labai svarbu, kad vykstant dėryboms e, būtų atsižvelgiama į Junktinės karalystės teisėtas susirūpinimą šiais klausimais. Taigi mes turime užtikrinti kad šį kartą į galutinį balsavimą ir į darybinės nuostatas bus įtraukti atitinkami, įtrauks atitinkamas pastraipos, kuriuose būtų numatomas išimtis Junktinės karalystės jūrų uostams. Pone Gil, vakarų Midlando rinkimo apygarda, kurią atstovauju, yra priklausoma nuo jūrų uostų, kadangi ten veikiančios gamyklos eksportuoja savo produkciją per uostus. Tai jau kažkelintas bandymas modernizuoti uostų paslaugas, tačiau taip pat nevykęs. Manau, kad naujausiuose pasiūlymuose neatsižvelgiama į ES jūrų uostų sektoriaus įvairovę ir taip pat nesugebama sušvelninti uostų aplinkosauginio poveikio. Aš manau, kad e, daugiausiai dėmesio vis tik reikėtų skirti teisį streikuoti uosto darbuotojams ir kitiems teisiniams iššūkiams, su kuriais gali susidurti profsąjungos. Aš manau, kad toks pasiūlymas <clears throat> susilpinti socialinius elementus šiame dokumente tik apsunkino visą trilogo procesą, todėl su kolegom iš Liboristų partijos balsavau prieš šį pranešimą, ponai Hananai žodis. Ši direktyva puikiai parodo, kodėl Junktinė karalystė geriau išstoti iš Europos Sąjungos, joje neatsižvelgiama į mūsų šalies specifiškumą. Europos uostai yra daug didesni už jungtinės karalystės ir e, mūsų uostai yra išsidėstę palei pakrantę ir gali bendrabiauti tarpusą, jiems nereikia valstybinių subsidijų. Galbūt, e, sakykime, tokiuose didžiuose uostuose kaip Antverpenas ir Rotterdamas galėtų uh, iškilti tam tokių specifinių stacijų, kuriuose kalbama apie kuriuose kalbama, e, apie kurios kalbama šioje direktyvoje, tačiau mūsų oro, tai yra jūrų uostai, yra visiškai kitokie, jie yra privatus ir tarpusavėje konkuruojantis, puikiai negauna valstybinės paramos. Pone Kurtin dar labiau. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau prieš uostų paslaugų paketą, kadangi yra šiek tiek apčiuopiamos naudos uostams. Tačiau šiame pasiūlyme nekalbama apie užimtumo ir aplinkosaugos nuostatas. Ir leiboristai, parlamentarai toliau dirbs su Junktinės karalystės profsąjungų pramonė ir e, e, e, uostų profsąjungomis, kad pasipriešintumėme tokiems teisės aktams. Tačiau turime nepamiršti, kad kaip Junktinė karalystė įsiliejo į bendrąją rinką ir tokie reglamentai yra tokie, kurių teks laikytis, kai tuo tarpu mes visiškai negalėsime užkirsti tam kelio, jeigu išstosime iš Europos Sąjungos. Jeigu norime tarti žodį dėl Europos Sąjungos reglamentų, mes privalome išlikti Europos Sąjungoje ne tik užimtumo investicijų teisių prasme, bet mąstydami ir apie uostų ateitį. Dėkoju. Bashir. Bashir. Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu kažkas sulūžo, nebūtinai reikia tai pataisyti. Tokia, toks posakis yra anglų kalboje ir panašu, kad jis nebuvo išgirstas Europos komisijos. Uostai yra pateikę pasaulinės klasės paslaugas ir yra veiksmingi. Ir jeigu norime konkuruoti pasauliniu mastu, turime nebūtinai sumažinti standartus iki mažesnio lygmens. Deja, uostų paslaugų direktyvoje to siekiama. Tai yra dar vienas pavyzdys, kai vis, vienas kurpalius pritaikomas visiems ir tokiu būdu Britanijos uostai komersinė prasme nukentėtų. Šis biurokratijos potvinis reiškia, kad Hulo, Grin, Halo, Grinsbigo ir kiti uostai mano rinkiminėje apygardoje uh, ne, negalės konkuruoti ir tai kils grėsmė augimui ir investicijoms. Aš perspėju dėl tokių teisės aktų ir toliau remsiu ES e, profsąjungų galimybės su, su, siekius suteikti geresnės sąlygas darbuotojams uostuose. Paldies Jums priekšsėdėtais kundze. Protams, gan vestų. Ačiū pirmininkė. Žinoma, istoriškai ir šiais laikais uostai vaidina labai svarbu vaidmenį ES ekonomikoje. Sažingesnė valdymo sistema yra labai reikšmingas žingsnis į priekį. Mes žinome, kad Europos komisija pradėjo tirti Niderlandų ir Prancūzijos teikiamas paramos sistemas. Mums reikia naujų taisyklių tokios rušies valstybės pagalbai. pagalbai, bet reikia atkreipti dėmesį į nacionalinius ypatumus. Negalime lyginti Rotterdamo uostą su nedideliu mikrouostu, pavyzdžiui, mano šalyje Latvijoje. Nacionaliniai ypatumai vaidina labai svarbu vaidmenį. Nubrėžiant uostų veiklos planus. Mes negalime visko suvienodinti, dėl to aš balsavau prieš šį pranešimą. Ačiū, ponia Makoviai. Labai svarbu laikytis griežtų buhalterinių taisyklių e, tose uostose, kurie dalyvauja transeuropinių tinklų veikla, būtina užtikrinti skaidrumą tiek veiklos, tai tiek teikiamų paslaugų. Nenorime, kad uh, išliktų monopolijos uostų veikloje. Taigi visos interesuotos šalis turėtų gauti visišką prieigą prie informacijos susijusios su vykstančiamis procedūromis, turėti galimybę susipažinti su dokumentais. Svarbu tą skaidrumą užtikrinti Rumunijoje, kurioje turime Konstanciją, Galaciją, Brailą ir Suliną veikiančius uostus ir visi yra tarptautinių europinių tinklų nariai, siekime skaidrumo, nenorime monopolijos, nenorime kontrabandos, norime, kad e, būtų vadovaujamasi labai aiškiamis buhalterinėmis ir procesinėmis taisyklėmis, procedūromis taisyklėmis. Ačiū, panai, keli žodžiu. Ačiū. Aš balsavau taip, kaip mano frakcija liepė dėl šio pranešimo ir manau, kad tas pasiūlymas yra priimtinas. Gerai, kad mes siekime daugiau skaidrumo ir aiškumo mūsų uostų veikloje, taip pat turime nepamiršti ir darbuotojų teisų uostose. Kita vertus, mes turime nepamiršti Paryžiuje per COP21 konferenciją priimtų sprendimų ir tų iššūkių, su kuriais susidursime mažindami taršą. Siekdami užsibrėžtų tikslų privalėsime uh, taip pat atidžiau įvertinti uostų veiklą. Mano nuomonė, mano rinkimų apygardoje šiandien Fuens vietovėje veikia nemažas jūrų uostas ir jame daug didelių laivų, trailerių švartuojasi, kurie negali prisišvartuoti kitose uostose mažesnėse. Ačiū uždėmesi. Pone Kaputo žodis. Ačiū pirmininkė. Šis nuos teisės aktas leis pagerinti teisinę padėtį ir pagerinti jūrų uostų teikiamų paslaugų kokybę. Labai svarbu užtikrinti nepriklausomą kontrolę ir patikros nepriklausomos galimybės. Reikia apklausti visus uh, uostų paslaugų vartotojus bei suteiktiems galimybę skūstis nepriklausomoms kontrolės institucijoms. Šiuo metu e, kai kur yra piknaudžiaujama netobulais teisės aktais ir e, šiandien patvirtintas reglamentas reiškia, kad situacija uostose pagerės. Pirmkė prašo kalbėtojo lėčiau kalbėti. Aš tikiuosi, kad per antrąjį svarstymą taip pat bus atsižvelgiama ir į e, aplinkosaugos reikalavimus bei į būtinybę taupyti energijos išteklius. Ačiū. Dabar kitas pakeitimas, tai yra pranešimas kovas su sukčiavimu ES finansinių interesų apsaugos kontekste, poniai Morvai žodis. Ačiū. Kai mes kalbame apie korupciją, ir sukčiavimą. Tai privalome dėti daugiau pastangų kovodami su šiais reiškiniais. Manau, tikrai reikėtų daugiau, labiau pasistengti šioje srityje, tačiau remdamėsi likščiolinę patirtimi puikiai žinome, kad ir čia padėtis nėra ideali. Pavyzdžiui, jeigu įvertintumėt padėtį Rumunijoje, atskirose regionuose. Ir tuomet pamatytume, kad e, šiuo metu kova su sukčiavimu Rumunijoje naudojamasi politinių tikslų siekiant. Tai būtent dėl šios priežasties aš negalėjau balsuoti už šį pranešimą. Ir nepaisant to, kad jo nuostatomis gal, pasirėmus galima veiksmingiau kovoti su sukčiavimu, tačiau aš vis tik negalėjau jam pritarti. Pone Gil žodis, pirmininkė, aš dabar labai griežtai ribosiu kalbėjimo laiką, prašau žodis, pone Gil. Kova su sukčiavimu yra prioritetas klausimas Europos Sąjungai, bent jau mm, nuo to momento, kai aš dirbu Europos parlamente. Tačiau yra svarbiausias dalykas, kaip apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus. Kovodami su sukčiavimu mes taip pat galime susigražinti ES e, piliečių pasitikėjimą. Šiame pranešime yra sakoma, kad yra sričių, kur valstybės narės gali padaryti daugiau, skaitant, pažiūrėjau, tokia šalis kaip Jungtinė karalystė. Reikėtų pasakyti, kad e, nors ES susidoroja su daugeliu e, sukčiavimo atveju, tai yra daroma daugiausiai valstybių narių dėka. Komisija e, kiekvienais metais skelbia kovos su e, sukčiavimų ataskaitą taip pat ir e, skelbia, kaip yra apskaičiuojamas, sakykime, paklaidos lygis valstybėse narėse. Tačiau laikausi nuomonės, kad kalbant apie kovą su sukčiavimu, labai svarbi taip pat ir informuotojų apsauga. Pone Posfišil. Ponas Posfišil. Dėkoju pirmininkė. Aš sveikinu šį pranešimą dėl ES finansinių interesų apsaugos. Šiame pranešime puikiai atspindimos tos problemos, su kuriomis mes susidarime praktikoje. Tai yra, kai yra pažeidžiami tikslingai e, teisės aktai. Galų gale aš nepritariau šiam pranešimui ir norėčiau paaiškinti, kodėl. Esu įsitikinęs, kad tai nėra geriausias būdas e, kovoti su problemomis. Tai yra kuriant e, naujas tarnybas Europos prokuratūrą. Tai tikrai nepadės e, kovoje su sukčiavimu. Su sukčiavimu reikia kovoti per valstybių narių teisingumo sistemas. Tik tai teisingumo sistemos sugeba išaiškinti ir tinkamai kovoti su sukčiavimu. Dėkoju. Ponas e, Mamikins. Dėkoju pirmininkė. Lyginant su 2013 metais, 2014 metais korupcijos lygis išaugo 36 procentais o klaidų lygis išaugo 48 procentais ir bendras atvejų skaičius pasiekė 60 tūkstančių. Nereikėtų pamiršti ir tai, ką nurodė audito rūmai savo ataskaitoje e, parengtoje dėl 2014 metų. Taigi E, ten toje ataskaitoje buvo sakoma, kad labai didelė pinigų dalis yra netinkamai panaudota, o dėl to patiriami nuostoliai siekia 120 milijardų eurų. Tai yra neoficialūs duomenys, oficialių duomenų mes dar neturime. E, komisija turėtų privaloma tvarka viešinti visus dokumentus ir tokiam dalykui aš galėčiau pritarti. Ačiū. Dabar žodis poniai Morvei. aligha szorul további magyarázatra, hogy miért nem szavaz. Nemanau, kad turėčiau aiškinti toliau, kodėl nebalsavau už šį pranešimą. Norėčiau paminėti tokią nedidelę detalę. Kiekviena ES politika ir išorės ir vidaus turėtų būti lygin, vystoma taip, kad mergaitės ir berniukai vyrai ir moteris. Ir bet kokios seksualinės identities, e, kiekvienos, kiekvienos tapatybės seksualinės žmonės galėtų pasinaudoti ES jos privalumais. Būtina kalbėti apie bendras vertybės. Ma, buvo paaiškinta be abejo, yra vyrų, moterų ir kitų seksualinių tapatybių asmenų. Tačiau, priimant sprendimus, turėtume atsižvelgti į specialius poreikius tų žmonių, kurių identiteto mes tiksliai nežinom. Kitas dalykas. Kodėl turėtume kalbėti apie 300 eurų asmeniui pajamų? E, mes žinome, kad Vengrijoje, pavyzdžiui, daug žmonių patiria nepriteklius ekonominius. Norėčiau pasakyti štai, ką manau, kad yra puiku turėti progą balsuoti šiandien dėl tiek daug pranešimų, kurie yra susijęs su moterų reikalais, nes šiandien jau yra tarptautinė moters diena. Man atrodo, lyčių aspektas yra įvairių, e, tikrai labai svarbus. 2016 metais turime šią klausimą, šį klausimą kelti, turime šią problemą gvildenti. Valstybės narės labai lietai įgyvendina daugelį mūsų rekomendacijų. Jeigu pasižiūrėtume darbo užmokesčių skirstumai skaičius, skaičiai rodo, kad 9 0,4 procento yra tas skirtumas. Moteris 300 tūkstančių e, mažiau uždirba negu to, jos, jos kolegos vyrai per metus. Ir be abejo, moteriams sunku realizuoti savo potencialą. Gaila, kad mokslo srity, inžinerijos srity moterų trūksta. Ir taip pat jų trūksta ir augančiame IT sektorėje. Ačiū, ponia Forenza, žodis jums. Dėkoju pirmininkė ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad pristatė šį pranešimą ir už tai, kad buvo, galė, buvo už jį galima balsuoti Tartutinę moters dieną. Kovo 8 diena yra minima ilgą laiką, tai yra diena, kai minimos valstybės moterų kovos už savo teisės, e, prisimename nuo kada prasidėjo tos kovos. Tad e, šiandieną, man atrodo, labai e, svarbus buvo balsavimas ir dėl šio pranešimo. Tikiuosi, kad taip pat atitinkamai bus pripažintos LGBT žmonių teisės. Italijoje dėje tokių žmonių teisų pripažinimas yra tik tai labai tolimas e, dalykas, tačiau tikiuosi, kad e, vieną dieną e, tos teisės bus patvirtintos. Būtent dėl tos priežasties aš šiandien ir balsavau už ponios Mlinar pranešimą. Ponas Mamikins, ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų gaila, jog mums teko balsuoti, teko renkti šį pranešimą. Europos parlamente priimama daug dokumentų, pranešimų, rezoliucijų ir panašiai. Mes patys juk neidealūs. Ypač, kai kalbam apie lyčių lygybę. E, lyčių lygybė yra labai svarbus aspektas politinėme gyvenime apskritai. Jeigu Europos parlamentas laikytųsi šių principų, tai tuomet pamatytume pasikeitimus ir tai būtų puikus pavyzdys ir kitoms šalims, kitoms organizacijoms. Tai būtų tas pavyzdys, kuriuo galima būtų sekti, jeigu gyveninume principus, kurie užfiksuoti mūsų dokumentuose. Aš balsavau už. Pone Zaborska, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš atmetu prašymą suteikti kažkokius papildomus įgaliojimus komitetui užsimančiam lyčių lygybės reikalais. Tos klausimus galima išskirstyti kitus komitetus. Niekas, įskaitant moteris dirbančias šio institucijose, niekas, niekam nereikia naujų funkcijų, uh, tokių pareigybių, kurias galėtume pavadinti pagrindinis pranešėjas lyčių aspekto integravimo klausimus ir panašiai. Man atrodo, nesvarbu, mes turime moterų teisų komitetą, mes ten keliame lyčių lygybės klausimus ir man atrodo nebūtina, kad parlamentas vėl papultų į tą biurokratijos liūną. Pranešimas parodo, koks pavojus yra susijęs su daugelybiu tuo lyties apibrėžimu. Negaliu pritarti šiam pranešimui. Ačiū. Ponas Jurek, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Praneš, iš pranešimų buvo išbrauktas lyčių lygybės pavadinimas buvo kalbama apie šeimų teisės ir tai taip, ir tai taip pat dingo iš pranešimo. Tad klausimas būtų, apie ką ten mes turim kalbėti, juk yra moterų teisų, šeimų teisų, kalbam apie moteris, kurios e, nori auginti vaikus pačios ir nori dirbti nam, namie. Tai yra labai svarbios vertybės - vaiko gyvenimas, e, šalies gyvenimas, tautos gyvenimas ir Europos gyvenimas yra svarbus dalykai, visą tai yra susiję. O parlamentas rodo labai nekokį požiūrį į šeimos teisės, į lyčių lygybę, į šeimos gyvenimą. Buvo kalbama daugiau apie homoseksualų lobistų kažkokias formuluotės, ne apie kažką kitą. Pone Forenza, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Esu įsitikinusi, kad e, šis pranešimas yra labai svarbus ir trumpai norėčiau pristatyti, kodėl už jį balsavau. Šiandieną įvyko labai įdomios diskusijos e, Europos parlamente ir e, matėme, e, kokį pavojų kelia nacionalizmas, e, racizmas Europos Sąjungoje, kai tiesiog stengiamas apsisaugoti nuo migrantų spigliuotomis tvoromis. Žinia, kad migrantų klausimas nėra atsiejamas su, su prieglopščia politika. Kalba eina apie E, migrantų krizę, kuri e, yra beprecedentinė. E, dominuoja migrantai vyrai ir tai yra labai svarbus aspektas. Šiandieną matome, kad e, ištisos šeimos, e, moteris, vaikai stengiasi pasiekti ES rizikuodami savo gyvybę. Taigi aš laikausi nuomonės, kad šis pranešimas tinkai žiūri į šį migracijos fenomeną, taip pat ir per lyčių lygybės aspektą. Pone Marvai, aš norėčiau e, pacituoti 13 punktą iš ponios Hannibal pranešimo. Smurtas ir persiekėjimas e, gali būti rimta priežastis prašyti prieglopščio Europos Sąjungoje. Visose e, kilmės e, šalyse, iš kur bėga piliečiai Europos Sąjunga, aišku, yra susidūrama su diskriminacija prieš moteris. Ši diskriminacija yra pagrindas prašyti prieglopščio, kaip mus nori įtikinti pone Hannibal. Kitaip tariant, visos moteris turi teisę atvykti Europos Sąjungą. O tada e, bus suteikta galimybė šeimai susivienyti. Taigi yra atviram, at, atidaromos visos e, durys į ES, visi gali atvykti į ES. Ačiū, dabar žodis poniai Džil. Dėkuoju pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad Europos parlamentas pasisako už vieną pažėme, pažeidžiamiausių mūsų pilietinės e, visuomenės dalių, tai yra e, kalba apie pabėgėlės moteris. Mergaitės ir moteris atvykstančios į ES, jų skaičius jau viršyje vyrų skaičių. E, moteris bėga nuo karo, tačiau tuo pat metu susiduria su kitomis problemomis vien dėl to, kad jos yra moteris, jos yra e, seksualiai išnaudojamos prieš jas yra smurtaujama. Reikia priemonių, kad e, šias moteris būtų galima apsaugoti. Prieglopščio uh, procedūrų metu turi būti atsižvelgta į jų pažeidžiamumą. Taip pat turi būti geriau bendradarbiaujama tarp valstybių narių, kovojant su e, prekeiviais žmonėmis. Taip pat e, reikia suteikti galimybės moteriams, kad jos galėtų atskirai nuo vyrų būti apgyvendintos. Aš pasisakau už tai, kad tos moteris būtų kuo geriau apsaugotos. Ačiū dabar žodis poniai Gonzalės Pinas. Gracias, Todavía resonan en mis... Dėkoju, pirmininkė. Man dar skambausise Donaldo Dusko žodžiai praeitą ketvirtadienį išsakyti. Jis e, paskatino e, ekonominius migrantus nevažiuoti Europos Sąjungą, o likti namuose. Tačiau kaipgi tai skamba tiem žmonėms, kurie bėga nuo karo, Tie žmonės nėra nelegalai kaip po tokie, nes tartautinė teisė juos apsaugo. Nuo sausio mėnesio 55 procentai e, pabėgėlių, e, bėgantis iš savo šalių dėl karo ar kitų priežasčių, patiria smurtą, e, pavojų savo gyvybei ir sveikatai aš manau, kad reikia humanitarinius koridorius sukurti. Su tam, kad tos rizikos būtų išvengta. Aš balsavau už šį pranešimą, nes manau, kad tai yra papildomas etapas suteikiant žmogaus teisų dimenciją šiai sryčiai ir tam, kad būtų apsaugotos geriau moterų teisės. Tačiau labai svarbu, mano manimu, yra numatyti tokias priemonės, kuriuo garantuojamos yra pabėgėlių teisės. Dėkoju, ponas Mamikins. Turime oficialius duomenis Nuo 2015 pradžios 34 procentai visų pabėgėlių, siekiantis pabėgėlių, 38 procentai jų buvo moteris ir vaikai. Šių metų pradžioje Tik Graikijoje daugiau negu 55 procentai pabėgėlių yra moteris ir vaikai. Akivaizdu tai, kad moteris, vaikai ir seni asmenys e, yra labiausiai pažeidžiami, e, kai vyksta kariniai konfliktai. Mes turime sukurti visas reikiamas sąlygas tam, kad galėtume užtikrinti, kad bus laikomasi žmogaus teisių, kad jūs bus taikomos toms pažeidžiamoms grupėms, ypač moterų ir vaikų atžvilgių. Joms labiausiai reikalinga apsauga pritariau šiam pranešimui, pritariau e, visiems siūlymams su lyčių aspektų stiprinimu ir manau, kad turime ES padaryti viską, kad galėtume užtikrinti aukščiausių standartų turimų ES įgyvendinimą. Ir tie standartai turi būti taikomi visiems be šimties žmonėms. Ačiū. Dėkuoju, ponė pirmininkė, sako ponė Zaborska. Aš taip pat visiškai sutinku su tuo pareiškimu, kad moteris tapus pabėgėlėmis ir prieglobšio prašytomis yra labai pažeidžiama grupė, ypač kai jos yra dar ir mamos. Aš pati esu mama ir manau, kad jos nusipelno ypatingo dėmesio, tačiau negaliu pritarti šiai rezoliucijai, kadangi tos moteris tampa įkaitėmis. Ir vertingas juk yra kiekvieno žmogaus gyvenimas, vertingas yra net negimusių kūdikių gyvenimas. Taigi, manau, kad teisė į abortą tiesiog šiuo atveju yra minimas kaip visiškai ciniškas dalykas. Jos, e, mes atrodo prašome ne moterų išlaisvinimo šiuo atveju, o jų pavertimo visiškomis vergėmis. Ačiū. Pone Albiol Guzman, prašau. Hemos votado a favor de este informe. Mes balsavome už šį pranešimą, todėl kad šiandien yra kovo 8 diena ir tūkstančiai moterų šiuo metu yra įstrigusios prie sienų pasieniuose. Turime priminti, kad sienų, barjerų Europa, Europa e, e, šiuo metu kaip ir pasmerkia moteris nelegalumui, seksualiniam išnaudojimui, Šios moteris šiuo metu susiduria su skurdu, su daugybė kitų problemų. Daugybė tokių moterų yra Ispanijoje šiandien. Daugybė moterų kovoja prieš savo teritorijų žemimą. Moteris ten kovoja, taip kovoja Palestinoje, e, kažkur tai Kurdistane e, arba Latinų Amerikoje, kaip kad pavyzdžiui, arba pavyzdžiui Berta Kaserėse. Latino Amerikoje kovoja su tarptautiniu bendrovių siautėjimu nevaldomu. Ačiū. Dėkoju kolegos posėdį, didžio pertrauko dabar tęsis iki 15 valandos. Ačiū visiems.